siūlymo nebuvo pateikta dėl panaikinimo, todėl pagal 74 mūsų darbo tvarkos taisyklių straipsnį siūlau patvirtinti. Ir e, po pietų e, šis dokumentas bus pasirašytas. Dabar Moreira pranešimas dviejų panaudojimo prekių eksporto persintimo susijusių tarp pininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolė. Todėl aš E, siūlo priimti, kadangi nebuvo pateikta kitokių pasiūlymų. Dabar pono Langen pranešimas. Išvestinės finansinės priemonės. Prieš balsuojant norėčiau e, suteikti žodį ponui Tajani. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisija džiaugiasi, kad šio klausimo pasiektas politinis e, susitarimas, tačiau norėčiau, kad protokole būtų pažymėta, jog komisija mano, jog 66 straipsnio trečia dalis turėtų būti išbraukta. Taip pat komisija mano, kad 290 e, straipsnis turėtų būti traktuojamas kaip autonomiškas deleguotų teisės aktų e, klausimų ir trijų institucijų sutarimu turi atsispindėti toks interpretavimas. Todėl 290 straipsnis neturi apimti daugiau negu konstatuojamoji dalis esanti protokole, kur kalbame apie prievolę konsultuotis dėl e, materialių aspektų. Pranešėjas, ponas Langen, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiuo teisės klausimu bus priimtas e, sprendimas komitete, taryba ir parlamentas atmetė šį komisijos pasiūlymą. Taigi yra sutarimas tarp šių dviejų teisėkuros e, institucijų. Komisijos sprendimas yra nepateisinamas. Ponios ir ponai, norėčiau pasakyti tik keletą dalykų susijusių su šiuo pasiūlymu, kurį tvirtiname per šį reglamentą dėl išvestinių finansinių priemonių. Tai yra vienas iš svarbiausių finansų rinkos reguliavimo priemonių, po Lehman Brothers e, žlugimo turime užtikrinti, kad e, išvesnės finansinės priemonės, priekybos e, kitos priemonės turėtų būti tokios, jog būtų išvengta sukčiavimo. 2010 metais sukčiavimas sudarė 708 milijardus eurų. Tai yra tiesiog viso pasaulio šalių BVP atitikmuo. Tokiu būdu mes tikrai galime suprasti šią šešėlinę rinką. Turime sumažinti tokių išvestinių finansinių priemonių e, skaičių. Dabar įvedame labai griežtus kriterijus, įskaitant ir trečiųjų šalių finansinių institucijų reguliavimą. Todėl norėčiau labai šiltai padėkoti kolegoms, taip pat ir komisijai, komisijos nariu Barnie Manau, jog yra apgailestautina tai, jog kalbant apie procedūrinės taisyklės, mums yra neleidžiama išsamei padiskutuoti tokiu svarbiu klausimu. Turėjome labai daug neformalių trilogų. Reikėtų pakeisti mūsų procedūrinės taisyklės, kadangi nuo 2011 metų Liepos mėnesio, kuomet vyko diskusijos plenarinės sesijos metu, rezultatai buvo aptarinėjami ir dėl jų buvo deramasi trilogo metu. O dabar reikėtų pakeisti mūsų procedūrinės taisyklės ir turėti išsames diskusijas šiuo metu. Dėkome ponui Lenginui, dabar ponia Bauls, prašau. Dėkoju. Klausiausi, ką sakė komisija dėl 67 straipsnio trečiosios dalies ir mes neketiname jos išbraukti Šiame straipsnėje yra teigiama, kad prieš prieimant deleguotosius aktus komisija turėtų konsultuoti su ESMA. ESMA tai nėra valstybių narių ekspertai, tai yra nepriklausomas reguliacinis e, organas ir todėl jie turi išlaikyti savo nepriklausomumą. Tai nėra valstybių narių ekspertai. Ir taip pat tai nėra kažkokia prievarta numatoma prievolė. Todėl mes nepritarame komisijos nuomonį dėl šio klausimo ir nemanome, kad yra pažeidžiamas 290 ES veikimo sutarties straipsnis. Ir manau, kad tai, norėčiau, kad tai būtų taip pat už, įtraukti protokolą. Dėkuoju, ponė Bils. Dabar balsuojame dėl šio pranešimo. Pradedame nuo 34 pakeitimo, kas už jį, prieš, susilaiko priimta. Kas už visą pakeistą tekstą, už, prieš, susilaiko. Priimta. Roll call, vardinis balsavimas, pradedame dėl viso pasiūlymo, baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar ponios Mora Šartie pranešimas. Tai yra direktyvos pasiūlymas. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Kas už visą pasiūlymą pakeista? Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Teisėkuros E, rezoliucija, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Didelė, labai didelė balsų dauguma. Sveikiname pranešėją. Pono Kazą pranešimas administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje. 12 ir 14 pakeitimai nebuvo išveršti visas kalbas, todėl dėl jų nebus balsuojama, kaip tai numato 157 darbo tvarkos taisyklių straipsnis. Bus laukiama vertimo į visas kalbas. Dabar balsuojame už antrą, 13, 15, 29 pakeitimus. Kas už? Prieš? Susilaiko? priimta. Pirmas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta didelė balsų dauguma persvara. Tad, e, balsuojant pakeldami ranką už pakeistą pasiūlymą, už prieš susilaiko priimta. Ir dabar vardinis balsavimas dėl teisėkuros e, akto pasiūlymo. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Pono Vogan pranešimas. Įplaukų ir išlaidų samo, samata 13 metai. Rezoliucijos e, pasiūlymas Antroji dalis, vardinis balsavimas, kas už. E, atsiprašau, sako pirmininkė, pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Antrasis pakeitimas, vardinis balsavimas. Atsiprašau, sako pirmininkė, pradedame elektroniškai balsuoti. Baigiame. Atmesta. Antrasis pakeitimas. Balsuojame pakeldami ranką, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame, baigiame. Atmesta. Septintas pakeitimas, varinis balsavimas, sprendame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, balsuom pakeldami ranką, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. atmesta. Devintas pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. Už visą rezoliuciją, vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Balsavimas nebuvo pradėtas, tuomet pradedame. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Sveikiname pranešėją. Priimtas didelė balsų persvara. Dabar Matera pranešimas. Europos pristaikom prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame už rezoliuciją vardinių balsavimų. Pradedame. Jau pradėta balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pranešėją pono Lamasūro pakeitimas, pranešimas, darbo tvarkos taisyklių darinis pakeitimas atsižvelgiant į Europos parlamento santykius su institucijomis atstovaujančiomis nacionalinėms vyriausybėms. Nuo pirmo iki šešto pakeitimai komisijos. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Balsuojame dėl viso pasiūlymo. Kas už? prieš, susilaiko, priimta. Sveikiname pranešėją. Ponas Mikalski dėl darbo tvarkos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, kaip prisimenate, prieš dvi savaitės Strasbūrė mes Atidėjome balsavimą dėl deklaracijos dėl Baltarusijos dviem savaitėms. Praėjus vienai dienai po to, kai ponas Lukašenka nesuteikė malonės dviems asmenims, kurie buvo nuteisti už tai, kad dalyvavo išpoliuose Minske. Tuo metu sakiau, kad Tai bus suprantama kaip mūsų silpnumo pasireiškimas ir dėja buvau teisus. Šie du e, vyrai vėliau neteko savo gyvybės praėjus vienai dienai. Taigi tai yra viena iš pamokų, kaip turėtume elgtis su Baltarusija ir su ponu Lukašenka. Manau, jog mes negalime atsitraukti, dėdami pastangas ir siekdami užtikrinti, kad Baltarusijos žmonės galėtų gyventi oriai. Todėl siūlau balsuoti už šią rezoliuciją. Ačiū. Euh, Tad dabar pereidame. Ponas e, Protasevič taip pat norėtų pasisakyti. Labai ačiū, ponė pirmininkė, labai trumpai. Norėčiau taip pat pakalbėti apie tai, ką sakė ponas Migalskis. Uh, iš tikrųjų prisijungiu prie raginimo, kad šiandien balsuotume už visus pakeitimus ir rezoliuciją, tačiau nesutinku su pono Migalskio situacijos vertinimu, nesutinku, kad tai buvo mūsų silpnumo pasireiškimas ir būtent dėl to įvyko šios egzekucijos. Tikėtina, kad egzekucijos įvyko dar prieš mūsų sprendimą Strasbūro parlamentinės sesijos savaitės pradžioje ir Baltarusijoje tai buvo um, laikoma slaptų dalykui ir galbūt mes galėjome eiti ir net per toli, jeigu sakytume, kad prieš dvi savaitės mūsų primtas sprendimas e, pasireiškia tokiu rezultatu. Prieš dvi savaitės mes tikėjomės, jog pakeisime padėtį Baltarusijoje, dėja mums nepasisekė ir šiandien mes pažymime sutarimą dėl to, kas vyksta toje šalyje ir raginu balsuoti už šią rezoliuciją. Ačiū. Taip pat ponas Vyganin prašo žodžio. Dėl balsavimo e, darbo tvarkos. Aš nekomentuosiu, pritariu tam, ką sakė ponas Protasevičius, tačiau vakar vakare e, buvo pasiūlyta balsuoti atskirai dėl šeštojo ir antrojo pakeitimų. Socialistų frakcija negalėjo sureaguoti anksčiau, tačiau dabar aš norėčiau paprašyti balsuoti vartiniu balsavimu dėl uh, antrosios abiejų pakeitimų dalies, kuri yra susijusi su mirties bausme. Tai yra esminis klausimas Europos Sąjungoje. Ir dabar norėčiau, kad mes dar kartą parodytume savo pasiryžimą panaikinti mirties bausmę ir kad tai būtų padaryta aiškiai, skaidriai. Dėkoju. Ar kas nors priešintųsi, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu dėl minėtų dalių? Prašom, žodis jums. Aš prieštarauju, kad būtų balsuojama vardiniu balsavimu, kadangi jau anksčiau tai buvo. Jau buvo aiš, yra aiški procedūra, kada reikia ir kaip reikia prašyti vardinio balsavimo ir prašyčiau jos laikytis. Jeigu leisime dabar balsuoti vardiniu balsavimu šiuo klausimu dėl to, kad kažkas to paprašė, tai tada visi galėsime pradėti prašyti vardinio balsavimo, ar ne? Ar kiti 40 parlamentarų palaiko pono Paten siūlymą atmesti vardinį balsavimą? Pasi... Jeigu ne, tuomet mes priimam prašymą perėti prie vardinio balsavimo dėl minėtų dalių. skaičiuojame. Atsistojo. Tai reiškia, jog galų gale nebus vardinio balsavimo ir siūlymas taikyti vardinį balsavimą atmestas. Dabar šeštas pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, antrasis blokas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Septintas pakeitimas. Mes už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktasis, kas už, prieš prieš, susilaiko priimta. Už rezoliuciją, kas už, prieš, susilaiko priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar skirimas į specialųjį komitetą organizuoto nusikalstamumo korupcijos ir pinigų plovimo klausimais nebuvo jokių pakeitimų pateikta, todėl šie paskirimai yra laikomi patvirtintais. Lamsdorfo pranešimas Europos demokratijos fondas. Nėra pakeitimų, kas už, prieš, susilaiko, primta. Pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pažangos ataskaita Serbija. Ponas Kasin. Ponas Kačin. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Sužinojau, kad Serbija dar kol kas neišsiuntė pasirašyto susitarimo dėl integralaus sienų valdymo e, ponui Robertui Cooperiu, kuris padeda dėrėtis dėl ES ir Prištinos dialogo. Tai buvo pasirašyta e, dialogo Prištinoje metu ir tai buvo viena iš priežasčių, kodėl Serbijoje buvo nesuteiktas kandidat, sutarties statusas. Tačiau Belgradas kol kas nepasirašė. IBM įgyvendinimas yra labai svarbus. Belgradas privalo veikti, todėl raginu Serbijos vyriausybę įteikti šį dokumentą ir išlaikyti savo patikimumą bei pademonstruoti, pasirengimą įgyvendinti šį susitarimą. Aš kalbu savo šešėlinių pranešėjų vardu, kurie labai prisidėjo prie mūsų konstruktyvaus darbo. Dėkoju. Dėkoju ponui Kačin. Balsuojame, pradedame nuo trečio pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis atkrenta, ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas atkrenta, aštuntas tuomet, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dešimtas už prieš susilaiko priimta. Dvyliktas už prieš susilaiko atmesta. Antras už prieš susilaiko priimta. Už visą rezoliuciją vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. Priimta. Labai didelė balsų persvara. Sveikiname pranešėją. Dabar pažangos ataskaita Kosovas, pasiūlymai dėl rezoliucijų. Pone Liulio Ček, prašau žodžiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą. Ir e, jis aiškiai įrodo ES požiūrį į Kosovą. Turiu vieną pastebėjimą ir vieną prašymą. Pastebėjimas toks, kad kadangi jau prieš du metus buvo balsuota e, mano komitete rugsė, taisau, sausio mėnesį ir nuo to laiko labai daug įvyko Kosove. Pavyzdžiui, pozityvus rezultatai tarp Belgrado ir Prištinos e, jų dialoge tai tikrai gali pagerinti ES požiūrį į Kosovą. Todėl aš turėjau pateikti 12 ir 11 pakeitimą ir siūlyčiau jiems pritarti. Ir taip pat turiu vieną prašymą SND frakcijai, kur, kadangi jie pateikė pirmąjį pakeitimą, 13 pakeitimą, dėl kurio balsuosime, ten taip pat kalbama apie dialogo rezultatus. Aš manau, kad šio pakeitimo vieta, tai, kad jis yra pateikiamas pačioje pradžioje, yra netinkamas elgesys. Manau, kad reikėtų, e, jį reikėtų perkelti prie antrosios pastraipos, kur ir kalbama apie dialogą. Taigi norėčiau paprašyti pranešėjo ir SND frakcijos perkelti jų pateiktą pakeitimą į kitą teksto vietą. Ir jeigu SND frakcija su tuo nesutinka, tada prašyčiau parlamentarus balsuoti prieš pakeitimą, kadangi šitie klausimai jau yra aptariami antrojoje dalyje. Dėkui. Šodis ponui Ručiak mes prieštaraujam tokiam pakeitimo perkelimui, norėtumėm balsuoti taip, kaip suplanuota. Oh, la proposition, madame Lunacek, à savoir si oui ou non. Tad turėtume balsuoti dėl ponios Lunacek pasiūlymo. Tačiau, kadangi jūs esate autorius, tai paliekame viską taip, kaip yra ir ponios Lunačiak pasiūlymas atmetamas. E, balsuojame toliau. 13 pakeitimas, kas už? Prieš? Atmesta. Pasitikrinsime dėl 13 pakeitimo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 14 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antrasis pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis, pirmas blokas, vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antrasis blokas, kas už. E, atsiprašau, pradedame balsuoti. Baigiame. Primta. Penkioliktas pakeitimas. Balsuojame pakeldami ranką, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Trečias pakeitimas yra ponės Lunačiak žodinis pakeitimas. Kas už? Ar jūs atsimat savo pakeitimą, ponė Lunačiak? Taip, jisai yra atsimamas tuomet. Prašom, žodis jums. Thank you. Aš maniau, kad tekste ir taip atsispindėjo, ką aš norėjau pakeisti. Aš tiesiog norėjau, kad atsispindėtų naujausi įvykiai pastarųjų dienų, kad visa tai pas, atsispindėtų tekste. Tai reiškia, kad komisija turėtų pradėti galimybių studiją dėl Kosovo ir ES bendradarbiavimo ir atsižvelgia į 2012 m. vasario 28 dienos išvadas ir sveikina uh, E, tai, kad komisaras Fiulė 2012 m. kovo 27 d. pradėjo tokią galimybių studiją ir tikisi, kad studija bus baigta vėliausiai 2012 m. rudenį. Dėkui. Ar kas nors e, priešintųsi tam žodiniam pakeitimui? Ar prieštarautų kas nors? Ne, tuomet balsuojame, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Ketvirtas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Penktas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Šeštas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Priimta. Septintas. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 18. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 19. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 8. Už, prieš, susilaiko atmesta. 20. D. Pastikriname dėl aštuntojo. Pradedame. Baigiame. Priimta. Patvirtinta. 20 D pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 9 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 10 už, prieš, susilaiko, atmesta pasitikrinsime, nes neaišku. Pradedame dėl dešimtojo pakeitimo. Baigiame. Priimta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 12. Kas už? Prieš susilaiko, atmesta. Pirmas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vardinis balsavimas, balsuojame dėl viso pasiūlymo, pradedame, baigiame, priimta. Sveikiname pranešėją. Dabar pažangos ataskaita Turkija pasiūlymai dėl rezoliucijų 17 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 26 pakeitime yra ponios Omenroj ten žodinis pakeitimas. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Žodis poniai Omenroj ten, kad pristatytų savo pakeitimą. Prašom norėčiau pridėti kaip žodinį pakeitimą etinės ir religinės bendruomenės. Ar kas nors prieštarautų žodiniam pakeitimui? Atrodo, kad ne. Nėra e, prieštaraujama. Tada balsuosime dalimis. Pirma e, dalis, kas už, prieš, susilaiko primta. Antra, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikriname dėl 26 antros dalies, antrojo bloko. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečiasis blokas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas. Už. Prieš. Pasitikrinsime dėl 26 ketvirtos dalies. Pradedame. Baigiame. Priimta. 25 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Pirmas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Neaišku. Todėl dėl pirmojo pakeitimo balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Šešioliktas pakeitimas. Kas už? prieš susilaiko atmesta. Antrasis pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktas dalimis už pirmą dalį kas už, prieš susilaiko priimta. Ant, antroji dalis už, prieš susilaiko atmesta. 18D. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 11 už, prieš, susilaiko, priimta. 12 už, prieš, susilaiko, priimta. 3 už, prieš, susilaiko, priimta. 14 Čia yra pono Obiols žodinis pakeitimas. Ar ponas Obiols norėtų pristatyti jį? Taip. Ačiū, pirmininkė. Aš perskaitysiu žodinio pakeitimo tekstą, kuriuo keičiame imtis priemonių prieš Turkijos laikraščių pareigūnus ir koordinuoti e, šių tyrimų šių išpalių tyrimą. Dėkoju. Bet mikro. Jūsų mikrofonas neįjungtas, ponė Lansdorfai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano frakcija inicijavo e, šį pakeitimą, todėl gaila, kad nebuvo viskas pasakyta apie tai, tačiau mes e, palaikysime panobėlus pasiūlymą, kadangi čia labai svarbu e, spaudos laisvė. Pirmininkė, taigi balsuosime už 14 kartų su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 19 elektroniškai balsuojame, pradedame. Vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 39 e, dalis. Pirmasis blokas. Kas už? Balsu, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame priimta. Antroji dalis, taip pat vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. 15 pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Atmesta. 20D pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 24, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 21, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 6, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 48 paragrafas Pirminis tekstas, vardinis balsavimas, pradame. Baigiame. Priimta. 27 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 50 paragrafas, kas už, prieš, nelabai aišku, kas už, prieš, priimta. Septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, neaišku, Balsuojame elektroniniu būdu dėl aštuntojo. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Devintas pakeitimas. Pirmoji dalis, pirmas blokas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Antrasis blokas. Už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. 22. Svarinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 23. D. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 10. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 58, čia yra pono dat, mūsų žodinis pakeitimas. Prašom žodis jo autoriui. Mettez votre micro. Mettez votre micro, il n'est pas allumé. Ah, voilà. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau perskaityti žodinį pakeitimą, kalbėsiu labai trumpai. Laiko, kad dėrybos dėl Turkijos narystės turėtų būti atidedamos, kol Turkija nutrauks e, bevizį bevizio režimo susitarimą, kuris buvo pasirašytas 2009 metais su Sirijos prezidentu Baša al-Asadu. Taigi, toks buvo žodinis pakeitimas, ar būtų prieštaravimų? Yra prieštaravimų. Prieštarautojai atsistoja iš savo vietų. Taigi, šis žodinis pakeitimas atkrenta, kadangi yra daugiau negu 40 narių stovinčių. Pone Ormen Reuter, jūs norėjote žodžio. Prašau. Pone Reuter, prašau tai visiškai nieko neturi bendro su žodiniu teksto pakeitimu. Tai yra normalus pakeitimas, kuris turi būti e, pateikiamas pagal normalią procedūrą. Aš prieštarauju. Taigi, pereiname prie galutinio balsavimo. Vardinis balsavimas, prašau, pradedame. Baigiame. patvirtinta didelė balsų dauguma, sveikiname pranešėją. Dabar periname prie Juotkalnijos pažangos ataskaitos. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas pakeitimas, už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos, vardinis balsavimas pradedame. Baigiame. patvirtinta didelė balsų dauguma. Dabar balsuome dėl pono Bodų pranešimą dėl Europos įmonių valdymo sistemos. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš? Susilaikę? Atmesta? Antras pakeitimas, kas už? Prieš? Neaišku, pasitikrinkime elektroniškai, pradedame. Baigiame. Patvirtinta. Pone Bodu, jūs turite žodinį pakeitimą dėl pirmojo. Prašau. Įsijungite mikrofoną. Dėkoju. Norėčiau įrašyti 11a, tiksliau 18 punkte žodį. E, Voluntary. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmesta. Trečias pakeitimas. Norite pasitikrinti? Pradedame. Baigiame. Atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Už visą rezoliuciją, kas už, prieš, susilaiko. Už visą rezoliuciją. Baigiame balsuoti. Priimta. Sveikiname pana Bodu. Dabar periname prie panios Ivanovos pranešimo Europos investicijų bankas. Pirmas pakeitimas. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 39 paragrafas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 80 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 81 kas už, prieš, laiko, priimta. 88 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 89 dalimis, pirma dalis. Už, prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, už, prieš, susilaiko, priimta. 91 paragrafas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Aktyviau kelkite rankas. 95 už, prieš, susilaiko, priimta. 101 už, prieš, susilaiko priimta. 114 vardinis balsavimas, pradedame. Baigiame. Priimta. Už visą rezoliuciją, kas už, prieš, ponas Goebbels dėl darbo tvarkos. Pone pirmininkė, man atrodo, kad jūs truputį per greit balsavote dėl 89 antros dalies. Todėl norėčiau, kad būtų pasitikrinta elektroniškai. Pirmininkė, man labai gaila, tačiau negaliu patenkinti jūsų prašymo, todėl kad uh, jau yra nubalsuota. Gal, baigiamasis balsavimas už, prieš, susilaiko, priimta. Valiant pranešimas 2010 m. ES pilietybės ataskaita. Pirmas pakeitimas. Dalimis. Pirmoji dalis svardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Priimta. Dešimtas paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trisdešimtas dalimis. Pirma dalis. Už. Prieš susilaiko priimta. Antra dalis už, prieš, neaišku. Pasitikrinsime elektroninį būdų. Dėl antrosios dalies pradedame. Baigiame. Priimta dviejų balsų persvara. į konstatuojamoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pasitikrinsime dėl į konstatuojamosios dalies, pradedame. Baigiame. Priimta. Balsuojame dėl visos rezoliucijos. Kas už? Prieš? susilaiko, priimta. Dėkoju. Dabar periname prie balsavimo motyvų. Pone Lamsdorp, žodis jums. Prašau tylos. Pone pirmininkė, balsavimo sąrašuose mano pranešimas yra pavadintas iniciatyva E, e, pranešimų savo iniciatyva, tačiau tai yra rekomendacijos tarybai. Tad e, pagal darbo tvarkos taisyklės jis gali būti priimamas tik tai tuo atveju, jeigu nėra pakeitimo iš frakcijų. Todėl reikėtų formuluotės pakoreguoti. Dėkuoju, ponė Lamsdorf.